narį. Diskusiją šiuo klausimu baigėme, balsuosime e, rytoj. Dabar paskutinis pranešimas, panės Hakė, parengtas dėl sąjungos uh, uh, užsienio politikos ir skaitmenės laisvės strategijos joje. Žodis pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Šitas pranešimas daugiausiai skirtas vyriausiai galiotiniai Aštani ir EVT. E e, technologinė plėtra turi įtakos e, žmonių gyvenimui visame pasaulio kelios ES valstybės narės ir Junktinių tautų organizacija vardijo tai, kad tai yra viena iš priemonių užtikrančių žmogaus teisę ir iš tikrųjų tai yra vienas iš Kopenhagos kriterijų. Tai, uh, žinoma, e, gerai yra, tačiau turime būti ambicingesni. Rytoj balsuosime dėl pirmosios e, e, strategijos, nesiūloma per nelik daug reguliuoti, tačiau kai kuriuose politikos rytise reikia taisyklių, reikės atnaujinti, kad, bu, kad būtų neatsilikta nuo revoliucingų technologinių poslinkio Komisija rengė kibernetinio saugumo planą, parlamentas labai jo laukia, tačiau turime užtikrinti, e, jog nebūtų e, kompromiso e, tarp kibernetinio saugumo ir žmonių laisvės. Nes kalėjimuose vis daugiau um, disidentų yra, žmonės patiria represijas, jie nusipelno ES remimo ir uh, prieš juos neturėtų būti nukreiptos priemonės ir technologijos, kurios kūriamos ir eksportuojamos iš ES nes uh, technologijos iš tiesų uh, leidžia apeiti ir cenzūrą. Nors aišku, sankcijos prieš Siriją, Iraną yra uh, svarbios, tačiau reikia daugiau skaidrumo, atskaitingumo, uh, technologinės uh, prie, priemonės turi būti skirstomos į kategorijas, ypač kai tai yra nukreipta prieš žmogaus teisės ir žinoma, jeigu nesižvelgsime į teisės viršenybės kontekstą, tai visos priemonės bus neprasmingos. Aišku, reikia uh, užtikrinti skaitmeninės e, laisvės įgyvenimo laik, laikantį sąlygų. Uh, žinoma, na, galime kurti ir tą infrastruktūrą, galima suteikti žmonėm galimybę gauti ži žinias, galima uh, užtikrinti nuotolinę mokymą. Uh, ar, tarkim, kilus humanitariniam krizėm, ad hoc interneto ryšys turėtų būti užtikrintas ir tai yra labai svarbu ir veiksmingam rinkimų stebėjimui. Reikia tas galimybės paversti veiksmais, tačiau turime neprarasti budrumo ir negalime pamiršti, kad ES negalės tinkamai apginti skaitmeninės laisvės pasaulyje, jeigu pas save to neištikrinsime. Reikia užtikrinti įmonių atsakomybę, reikia žmogaus teisų poveikio vertinimo tyrimų ir plėtros etape. AIVT turėtų imtis lyderio vaidmens, turėtų saugoti skaitmeninę laisvę, uh, reikia užtikrinti sinergetiką tarp saugumo prekybos užsienio politikos, reikia tai suderinti su ES vertybėm ir interesais, reikia atsižvelgti į realybę, kuriamą naujos technologijos ir turime, žinoma, atnaujinti savo teisės aktus, reikia integruoti skaitmeninės laisvės aspektą. Čia tam tikra atsakomybė tenka ir privačiam sektoriui. Internetas dabar priklauso nuo daug suinteresuotų uh, šalių, nes internetas yra ir privačių, ir viešųjų veikėjų veiklos vieta. Turime laikyti internetą vaiša vieta, tai yra viešas interesas. Norėčiau patekoti šešėliniams pranešėjams visoms suinteresuotom šalim, kurios prisidėjo prie diskusijų dokumento. Šitas pranešimas, galima, buvo pasakyti, galima pasakyti, buvo rengiamas kolektyvinio turinio kūrimo priemonėmis. Labai ačiū. Pone Tikau, dėkui pirmininkė. Strategija susijusi su uh, laisvė interneto ir erdvėje susijusi su e, atviru internetu, komunikacijos, tele, telekomunikacijomis ir kitomis technologijomis ir tai taip pat susijęs su žmogaus teisų įtvirtinimu, skaidrumu, gerų valdymu. E, E, taip pat e, internetas e, leidžia veiksmingai stebėti rinkimus, greitai operatyviai pranešti apie gaivalinės nelaimės. Reikėtų į informacijos ir komunikacijų technologijas įrašyti, tirti demokratizavimo aspektą. Taip pat reikėtų kalbėti apie internetą kaip laisvės įtvirtinimo priemonę. Turėtume kalbėti apie pagalbos programas, skaitinant skaitmenį raštingumą pereinamojo laikotarpio šalyse. Pirmininkėm traukė kalbėtoje. Ponas Šionkelį, norėčiau pasveikinti pranešėją. Jau labai vėlu, bet tikrai kalbam apie svarbų klausimą susijusi su laisvėmis. Tai labai svarbus dalykas visiems. Visiems žmonėms. Interneto vartojimas išplito pastaraisiais metais, yra daug privalumų, yra daug trūkumų. Svarbiausias dalykas yra e, Europoje pripažinti e, teisę naudotis internetu kaip vieną iš pagrindinių teisų ir reikia, kad e, kitur tai būtų daroma. Aišku, daugėja išpolių kibernetinėje erdvėje. Žinome, kad fundamentalistiniai režimai bando riboti interneto vartojimą ir tokiu būdu gniaužti žmonių teisės. Mes turime užtikrinti e, skaitmeninės e, laisvės kaip ES išorės politikos dalį. E, ponas Paška. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Čia skaitmeninė laisvė, skaitmeninės laisvės strategija E, mums atveria naujas sienas ir Taigi, negalima tikėtis, kad režimai, autoritarniai režimai gali riboti skaitmeninę laisvę. Jie negali riboti informacijos srautų, negali taip riboti visuomenės, kurią valdo techniniais embargais, kažin ar galime mes tokią šalis kaip Kinija priversti tinkamiau e, valdyti tinklus ir internetą. Turime daryti viską, ką galime, kad įtikintume tokius režimus leisti visuomeniai laisvai plėtotis kad, pažiūrėjau, Kinijos visuomenė galėtų būti laisvesnė. Visi norintys pasisakė, dabar žodis komisijos nariu. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti ponios Shakė pranešimu dėl skaitmeninių laisvų strategiją ES užsienio politikoje. Tai labai aktuali tema. Aš buvau keletą metų užsienio reikalų ministras prieš taudamas komisijos nariu, taigi galiu tik pasidžiaugti, kad e, skiriama dėmesio šiam svarbiam klausimui. E, šis pranešimas yra labai savalaikis, nes jis prisideda prie ES darbų žmogų, žmogaus teisų, skaitmenių laisvių, vystimos, interneto valdysenos, prekybos ir saugumo e, veiksmų. ES yra pasiryžusi plėtoti žmogaus teisės ir uh, taip pat skatinti ryšį tarp žmogaus teisų ir naujų technologijų. Taip, taip išriškėjo per arabų pavasarį. Bet e, cenzuruo, necenzuruota prieiga prie interneto atvirų milių telefonų ir informacijos bei komunikacijos komunikacijos technologijų yra labai svarbus dalykai gyvena žmogaus teisės ir mes čia sutinkame su Europos parlamentu. Uh, ir internetas gali užtikrinti teisingesnę visuomenę. Mes tai matėme per revoliucijas Šiaurės Afrikoje. E, taip pat e, matėme neseniai bandymus riboti interneto laisvę. ES ir toliau siūs aišku politinį signalą reaguodama į tai, kad didėja interneto e, cenzūros atveju, tai kelia mūsų susirūpinimą. Paminėsiu pavyzdžius iš mūsų darbo. 6 gruodžio per Trečiai žmogaus teisų komitetą New York'e ES pasmirkė tendencijas, kurios susijusios su didėjančiomis e, cenzūros praiškomis e, internete. ES daug kartų pasmerkė e, žodžio laisvę ir priegos prie interneto ribojimą. Taip pat mes norime kad būtų užtikrinta, jog internetas bus politinių laisvių, demokratinės plėtotės ir ekonominio augimo variklis. ES yra taip pat numačiusi sankcijas, kurios draudžia e, tam tikrų technologijų eksportą į Siriją ir Iraną, kad autoritariniai režimai negalėtų jų naudoti E, kovodami su žmogaus teisų gynėjais. Vyksta tolesnės vidinės diskusijos, peržiūrint ES e, saugumo technologijų kontro, eksporto kontrolės politiką, norint e, numatyti eksporto kontrolę tam tikroms, tikrai medžiagai, kuri gali būti naudota interneto stebėsenai ar telekomunikacijų e, sekimui pažeidžiant žmogaus teisės. Neseniai e, per vieną susitikimą dėl interneto valdymo e, klausimų Baku ES kartu su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu vieningai pasisakė už tai, kad e, reikia kovoti su pagrindinių teisių ribojimais, kad ir kokią formą jie be pasireikštų. E, taip pat e, mes e, kitų metų balandį paskelbsime gairias telekomunikacijų bendrovėms dėl įmonių at atsakomybės. Taip pat sieksime, kad būtų įgyvendinti taip vadinami ragi principai. Tai yra jungtinių tautų e, gairės dėl verslo ir žmogaus teisių. E, prekybos politika e, taip pat yra labai svarbi šioje srityje, nes mes matome ryšį tarp šios politikos ir Europos vertybių bei žmogaus teisų įtvirtinimo. Taip pat e, išorės veiksmų tarnyba yra labai svarbi. E, rengiant bendrus, rengiamas dabar bendras komunikatas dėl e, kibernetinio saugumo. Ir kalbėjimas apie skaitmeninė laisvė yra labai svarbus taip pat visuose išorės e, veiksmuose. Mes dirbame e, tarptautinėse forumuose, jungtinėse tautose, Europos taryboje, EBPO ir kalbame už tai, kad internetas turi būti atviras, saugus ir e, e, prieinamas visiems. Mes e, taip pat e, sveikiname tai, kad e, pranešime akcentuojama kaip svarbu, kad ES turėtų strategiją dėl interneto e, valdymo. Mes taip pat e, teikiame finansinę paramą įvairiems projektams, pilietinės visuomenės organizacijoms per Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Dar norėčiau pasakyti, kad mes taip pat pasisakome už novatorišką e, gyvybingą internetą, kuris e, turėtų klestėti ir e, taip turėtų stiprinti mm, pilietinę visuomenę. Labai ačiū, diskusijos e, baigto šio klausimu balsuosime e, rytoj, o dabar linkiu visiems gero vakaro.